Bene, possiamo iniziare. Na kągi, galime pradėti mūsų posėdį. Ovviamente c'è l'approvazione dell'ordine. Pirmiausia, turėtume patvirtinti darbo atvarkės projektą. Jeigu nėra jokių pakeitimų, galime ją laikyti patvirtintą. Toliau pranešimai. Norėčiau pranešti Jums, kad buvo patvirtintos e, kelios rezoliucijos. Viena iš jų yra susijusi žmogaus teisų centro veikla Rusijoje, kita e, dėl vaikų teisų Haitėje ir dėl mirties bausmės įvykdymo patvirtinti taip pat yra patvirtinti buvo keli kiti dokumentai. Aš norėčiau pasinaudodamas šią progą pasakyti, kad aš esu labai susirūpinęs dėl to, kad buvo sulaikytas Sudano pilietis Sakarovo premijos laureatas. Jis buvo sulaikytas vasario pirmą dieną teisininkų įmoniai. Ir aš kreipiausi į parlamento vicepirmininką ir mes e, paskelbėme pranešimą spaudai, kuriame pareikalavome, kad jis būtų nedelsint nedėl paleistas. Pastarosiomis savaitėmis keli žmogaus teisų gynėjai buvo sulaikyti Sudane. Ši žmogaus teisų gynėjai prisijungė prie žmonių protestų dėl maisto stokos. Tie protestai prasidėjo sausio 7 dieną. Mes netgi pasiūlėme nutraukti maisto, uh, nutraukti subsidijas. Toliau politinė krizė Maldyvose, ji gilėja. Aukščiausias teismas atsisakė paleisti devynis asmenis. Buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, kariškiai e, at, e, užpuolė e, aukščiausią teismą ir sulaikė du aukščiausio teismo teisėjus. Taigi situacija labai sudėtinga. Yra dar vienas dalykas, kuris labai mus neramina. Tai yra padėtis Kenijoje. Kaip jums yra žinoma, Kenijos aukščiausiasis teismas panaikino rinkimų rezultatus. Rinkimai vyko spalio mėnesį, juos boikotavo opozicijos lyderis ir jo šalininkai, kadangi jiems atrodė, kad nebuvo ištaisyti pažydimai, kurie įvy, buvo įvykdyti per rūpjūčio mėnesio rinkėjus. Ir prezidentas sausio 30, opozicijos lyderis 30, sausio 30 dieną pasiskelbė prezidentu ir valdžia labai griežtai sureagavo, buvo sulaikyta nemažai žmonių buvo sulaikytas ir Nigoda Migūda. Tai yra tas teisininkas, kuris prisaigdino naują prezidentą. Buvo uždaryti keturi televizijos kanalai. Televizijos kanalai buvo uždaryti, kaip minėjau, nesilaikoma yra teismo sprendimų. Be to, girdime įvairius kaltimus dėl to, kad nesilaikomo teismo sprendimo. Taigi situacija tikrai yra labai sudėtinga ir dabar Kenė galima būtų netgi paskelbti policinę valstybę. Vasario pirmą dieną išorės veiksmų tarnyba paskelbė pareiškimą, kuriame paragino sugrįžti prie teisinės padėties. Toliau, protokolų tvirtinimą, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet jie yra patvirtinti, kalbame apie lapkričio 22-23 dienų protokolus. O dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie ataskaitos apie komandiruotę į Saudo Arabiją į, ir į Sudaną. Šios komandiruotės įvyko neseniai ir pirmiausia, išklausysime ataskaitą apie Saudo Arabiją. Pone Adaktuson ponas Adaktuson, ponas Veidenholzer, ponė Becerė ir ponas Danpreda dalyvavo šioje komandiruotėje. Ir suteiksiu žodį ponui Danpreda tam, kad jis mums papasakotų apie tai, kas įvyko šios komandiruotės metu. Prašau, Kristijan. Um, euh, Dėkuoju. Misija organizuojame spalio pabaigoje tiksliau 31 spalio. Labai daug medžiagos apie tą misiją neturėjome. Nu, turi, norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirmą kartą žmogaus teisų pakomitetis nuvyko į Saudo Arabiją. Kiti du vizitai, kalbant apie mūsų komitetą, taip pat buvo pirmieji tose šalyse, tokiuose kaip Sudanas ir Iranas. Saudo Arabijoje su delegacija buvome E, siekdami vystyti santykius su arabų pusėsalio šalimis. Turiu pažymėti, kad mes pasijutome tarsi antro rango parlamentarai, Mes nebuvome priimti aukščiausių pareigūnų, tik patys mm, pačias aukščiausias pareigas iš mūsų užimantis, mes, norė, mes pabrėžėme, kad mūsų komitetas yra pakomitetis, kuris priklauso užsienio reikalų komitetui. Ir negalima, pavyzdžiui, tuos narius, kurie uh, E, susitinka su užsienio reikalų ministru atskirti nuo kitų. Aišku, jie mus priemė, bet žiūrėjo kiek kreivokai į mus kaip parlamentarus ir ypatingai į tokius parlamentarus, kurie yra žmogaus teisų komiteto nariai. Dar norėčiau pasakyti, kad Bahreinas mūsų vizito nepriėmė, dėl to labai liūdna. Mes e, rengiamės Saudo Arabijai ir Bahreinui aplankyti, tačiau Bahreinas nedavė vizų. Toks yra politinis kontekstas. Kai išsprendėme statuso klausimą, kai jau buvome šalyje, Mums labai pagelbėjo Europos Sąjungos e, delegacija. Turėjome labai įdomių susitikimų, labai svarbių. Ta delegacija nedidelė, bet mes buvome priimti užsienio reikalų ministro, darbo ministro, kultūros ir propagandos ministro bei informacijos ministro E, teisingumo ministro atstovo ir mes dar susitikome su žmogaus teisų komiteto nariais ir su žmogaus teisų asociacijos nariais. Pastarieji tai yra iš akademinio sluoksnio. Universiteto žmonės mums labai ilgai aiškinę, kad šariatas yra labai palanku žmogaus teisėms. Dėl to viskas turi būti, į viską turi žiūrime per šariato prizmę. Dialogas su žmogaus teisų komiteto nariais buvo labai sunkus, mes minėjome įvairius rūpešius, kuriuos mes išreiškėme rūpešius susijusius su žmogaus teisėmis, su žmog, moters padėtimi, su žurnalistų padėtimi, migrantų padėtimi. Ir e, į mūsų klausimus labai retai buvo duodami atsakymai. mes susitikome su žmogaus teisų atstovais, vienas iš jų buvo Rifdavani, mes norėjome aplankyti kalėjimą, tačiau mūsų niekas ten nevedė. Žinoma, tai nėra priimtina, bet kurie žino, kas tai yra Saudo Arabijos režimas, turbūt nenusteps. Mes dar pabandėme išsiaiškinti jos veikatos būklę Mm, mūsų pašnekovai sakė, kad jie nieko apie tai nežino, tačiau kai mes sakėme, kad tas klausimas mums labai rūpi, jie pradėjo sakyti, kad jų turima, pagal jų turimą informaciją e, jam visai neblogai sekasi, sveikata gera. Mums, tai, mums taip pat patikino, kad visai įmanoma, jo kad, kad jisai gaus atleidimą ir bus įtrauktas į karaliaus malonę gavusių jų sąrašą. Ta informacija kažkaip prasprūdo į spaudą ir Karanado žiniasklaida labai susidomėjo šituo reikalu, tačiau manau, kad neturime spekuliuoti niekuo, kol dar neturime tikrų e, duomenų. Gavome dar duomenų ne tik apie Badaui, bet ir apie kitus žmonės, kurie buvo sulaikyti arba nuteisti. detalios informacijos negavome nei apie vieną individualų atvejį, buvo visiškai neįmanoma apie tai kalbėtis. Vis tik tais mums pavyko susitikti su kai kuriomis moterų, Saudo Arabijos moterų aktyvistėmis. Tas susitikimas vyko ES delegacijos patalpose Ir žinoma, mes labai diskretiškai elgiamės, kad tų moterų nestatytumėm į pavojų. Kadangi režimas elgesi labai griežtai iš tikrųjų. Bendrai paėmus, Mūsų pašnekovai sako, kad e, vyrai ir moterys yra lygus, moterys laisvos, nieko, jokio saugojimo sistemos nėra. Žodžiu, jie neigia moterų teisinį statusą. Labai tas požiūris yra sustabarėjęs. Čia mano išvardinti asmenys ir organizacijos, pilietinės, e, pilietinės visuomenės organizacijos su mumis taip pat susitiko. Iš jų gavome šiokios tokios informacijos, tačiau iš valdžios atstovų ne. Dar norėčiau porą žodžių pasakyti apie kultūros ministrą. Jis paaiškino, kad Saudo Arabija pasitelks labai didelės priemonės siekdama populiarinti režimą ir pristatyti į teigiamoje šviesoje. Jie tiesiog bandys kovoti su jų laikoma anti Saudo Arabijos propaganda, Užsienio reikalų ministras minėjo, kad Iranas yra didžiulė problema, bet būdami Irane mes taip pat girdėjome apie tą konfliktą tarp Saudo Arabijos ir Irano. Taigi situacija regione nei šiokia, nei tokia. Štai tiek. Norėjau papasakoti apie vizitą į Saudo Arabiją jokių įsipareigojimų arba jų nedaug e, ir režimas baisiai sustabarėjęs. Štai tiek norėjau pasakyti. Grazie. Jozef. Ačiū, Jozef. Ačiū. Aš e, į detalės nesileisiu, nes Kristijan jau pateikė labai gerą um, pristatymą, santrauką, aš visiškai su to sutinku. Norėčiau tik pasakyti, kad yra režimo struktūroje jaunesnių žmonių, kurie kalba kitaip ir kurie bando e, padėti iš kitos pusės pristatyti. Ir jie yra maždaug panašios mąstysenos kaip mes. Laimiai tarp jų yra ir užsienio reikalų ministras. Manau, kad tokiu būdu mes ir galėtumėm pradėti dirbti. Būtent čia mes galim e, imtis veiksmų, nes tie jaunesni žmonės neatmes mūsų kaip iš anksinių nuostatų turinčius. Lygiai tą patį galim pasakyti E, tik iš priešingos pusės apie tuos e, seniai valdžioje sėdinčius žmonės. Jie tarsi mūrinė siena apsistatė, kurios niekaip nepramuši. Man labai rūpi moterų delegacijoje klausimas. Aišku, yra labai drąsių ir daug mo tokių moterų Saudo Arabijoje, bet jų likimas yra nelengvas ir jų gyvenimo mm, aplinkybės nėra paprastos. Uh, Jos e, pačios savo gyvybei kelia pavojų, pažiūrėjau, rašydamas interneto dienoraščius. E, tokia veikla yra labai rimtas pavojus, todėl mes, jeigu galėtumėm jas paremti, būtų labai naudinga. Bet bet kokiu atveju aš manau, kad reikia dialogą su Saudo Arabija toliau palaikyti. Labai svarbu, kad tai būtų. Ir tai nėra E, stabili padėtis. Saudo Arabijos durys yra atviros, todėl mes galime bent jau pradėti bendradarbiauti su jaunais pažangiais žmonėmis. Tuo pat metu nepamirškime, kad greitai praeis keturi mėnesiai. Ir aš nežinau, ar bus priimtas sprendimas e, ar ne. Ačiū. Yes, I'd like to ask my colleague. Ačiū. Aš norėčiau paklausti kolegos Kristijan Priedos. Jeigu jis e, iškėlė klausimą, ar jis iškėlė klausimą dėl vienašalės Kataro blokados. Tai yra labai rimta problema, nes suskaldytos šeimos, verslas suskaldytas, įmonės suskaldytos žmonės negali per sieną pervažiuoti. Be to, Saudarabija pareiškė prašymą, kad Alžazira būtų uždaryta. Tai yra netoleruotina ir mes Europos parlamente manome, jog reikia įtvirtinti žodžio laisvę. Žiniasklaida turi būti laisva. Ir mm, toks reikalavimas uždaryti Alžazirą yra visiškai nepriimtinas. Lygiai tą patį galim pasakyti apie žmonių, kurie pasisako prieš tokį vieną šalį apribojimą um, grasinimus, grasinimus tiems žmonėms. Aš norėčiau, kad visi tie klausimai būtų pateikti. Grazie. Ačiū. Ačiū už klausimą. Konfliktas tarp Saudo Arabijos ir Kataro labai gilus. Saudo Arabija mano, kad Kataras turi padaryti tam tikrą pasirinkimą ir kad opozicija Irane turi aiškiai suformuoluoti sunitų poziciją. Saudo Arabija labiausiai susirūpinusi dėl spaudimo santykiuose su Kataru. Ir e, galvoja, kad Kataras neturi palaikyti sunitų pusės. Kita vertus, mes girdėjom ir tokią retoriką Saudo Arabijoje kad e, krizė su Doha išiškino regione kylančius tam tikrus spaudimo momentus. Buvo kalbama apie Libano ministro pirmininko atvykimą į šalį, e, Saudo Arabijos Saudo Arabija aiškino ne tik tais apie Libano situaciją, bet ir apie kitus, kitas šalis. E, jie e, kalbėjo apie Proxyvo, e, jie kalbėjo apie tai, apie įvairius konfliktus įvairiose šalyse, tokiuose kaip Libanas, Irakas, ir Siriją. Mes visai nepastebėjome, kad būtų koks nors pageidavimas e, spręsti problemą su Doha. Prieš keletą mėnesių buvo atsisakyta Katarė nubrėžtų principų kurti geresnius santykius su Saudo Arabija. Taigi iš Saudo Arabijos pusės situacija yra tokia ir jie norėtų, kad ji tokia ir išliktų. Aišku, dėkoju už tokį e, pirmąjį e, pasakojimą apie vizitą į Saudo Arabiją ir Bahreiną. O dabar paklausykime apie vizitą į Sudaną. Dėkoju pirmininkė, mūsų pakomitečio delegacija buvo nuvykusi į Sudaną. Vizitas vyko praeitų metų pabaigoje. Į delegaciją įėjo keturi nariai. Aš buvau tarp jų, Josef Vandelgons buvo nuo socialistų frakcijos, Fransitanmi Dimer taip pat buvo iš EPP, Maltos kolega ir taip pat buvo Kalorkaski iš Lenkijos konservatorių. Tris dalykus norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, tai, kad mes ilgai galėjome pasišnekėti su savo kolegomis iš e, Sudano nacionalinės asamblėjos, ypatingai iš žmogaus teisų komiteto toje asamblėjoje. O čia, priešingai negu Saudo Arabijos atveju, Žmonės labai norėjo šnekėtis ypatingai, e, taip pat ir individualiais pavyzdžiais operuoti ir pradėti dialogą su Europos parlamentu. Taigi mūsų susitikimas su žmogaus teisų komiteto nariais truko tris valandas žmonės buvo labai geranoriškai nusiteikę, e, nori, nori bendradarbiauti su Europą, išsiaiškinti daugelį klausimų, kurie kyla. Taigi e, mus tai labai nustebino, maloniai nustebino. Taigi, tokiu būdu užmesgėme kontaktus, žmogaus teisų komiteto pirmininką pakvietėme į Briuselį atvykti ir padiskutuoti apie mūsų bendradarbiavimą, kad tas bendradarbiavimas būtų tikras, realus, ne tik tais apsikeitimas gerais ketinimais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad susitikome su kai kuriais atsakingais asmenimis, būtent su uh, religinio e, vadovavimo ministrų, daugelio bažnyčių atstovais, bažnyčių veikiančių sudane. Mes paklausėme, kokia yra sudane krikščionių padėtis. Kaip ten su tomis sugriautomis bažnyčiomis? Kaip matote, visus šiuos klausimus kėlėme parlamente. E, režimo atstovai, e, tos religinės pakraipos atstovai sakė, kad nėra jokių politinių priežasčių ar diskriminacijos, kalbant apie bažnyčių griovimą. Kit, e, tas režimo atstovas sakė, kad bažnyčių griovimas vyksta kartu su e, mečečių griovimu. Ir tai nieko daugiau nereiškia negu urbanistinių dalykų, kadangi per, e, per e, bažnyčių ir mečečių kiemą turi būti nutiesti keliai. Taigi ne. Lygiai tą patį sakė ir bažnyčių atstovai. Mes susitikome tiek su katalikus, tiek su protestantų bažnyčių veikiančių sudane atstovais ir jie visi reiškė susirūpinimą dėl krikščionių padėties šioje šalyje. Taip pat mums labai pasisekė, nes susitikome su keliais žmogaus teisų gynėjais kai kurie iš jų, daktaras Mudavė Ibrahim, buvo atvykęs į parlamentą čia. Taip pat buvo ir kiti žmonės atvykę e, vadovaujant Jean-Michel Dumont, kuris vadovauja Kadun e, Europos Sąjungos delegacijai. Tiek aš, tiek kolegos. Kalbėjome apie tai, kad mes remiame žmonės, kurie dirba žmogaus teisų srityje, Mes kalbėjome apie įvairius arešto atvejus ir apie kitus dalykus. Manau, kad buvome išgirsti ir suprasti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad galėjome aplankyti ne vieną projektą susijusi su neįgaliais vaikais. Taip pat lankėmės vaikų ligoninėje netoli nuo Majo E, stovyklos, kurioje yra apgyvendinta 300 pabėgėlių. Taip pat lankėmės kalėjime. Tas kalėjimas yra Omdurmane, moterų kalėjimas. Ir kalbėjome su medicinos centro atstovais. Tas medicinos centras rūpinasi psichinė sveikata ir teikia psichosocialinės paslaugas. Priklauso Akfado universitetui. To centro projektai, kai kurie finansuojami iš ES lėšų, mes matėme, kokia yra sudėtinga vaikų situacija, ypatingai neįgalių vaikų. Taip pat galėjome pamatyti, kokios yra pastangos dedamos iš organizacijų pusės. Paminėtinos čia yra Italijos organizacijos, kurios remia vaiki, va, vaikus e, ir panašiai. Na, dar norėčiau pasakyti, kad lankėmės kalėjime. ten pamatėme kad e, yra stengiamasi gerinti moterų įkalintų padėtį. Ir tai, ką pamatėme tame kalėjime, leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie visus kitus. Mūsų susi... Mūs priėmė ministras Ibrahim Gandur, kalbėjome apie situaciją regione. apie saugumą regione. Kalbėjome apie žmogaus teises ir apie tai, kokią didžiulę svarbą žmogaus teisės skiriame užsienio politikos kontekste. Tas vizitas vyko 17-19 e, gruodžio praeitų metų. Labai svarbu mums e, Sudane parodyti, kad čia e, šalis mums rūpi. Joje yra labai daug pabėgėlių. Dalį apie vizitą į Sudaną dabar norėčiau pasveikinti ponę Dankirk, Sudano ambasados atstovę. Na, dar vieną kartą iškuntų, su kokiomis problemomis buvo susidurta. Vizitas vyko nuo 13 iki 15 vasario. Pašnekėsiu su Irano ambasados atstovais Briuselyje sutikome su tuo, kad e, DRUA komiteto nariai bus įtraukti į užsienio reikalų komiteto grupę. Ir kadangi jie atvyko tik antradienį, 13 vasario, savo vizitą mes taip pat sutrum, mes, savo vizitą mes sutrumpinome. Jis truko vieną pilną dieną ir du pusdienius. Pradėjome antradienį po pietų, dirbome trečiadienį. Tiek mes dviese, tiek kiti, kiti mūsų nariai. Na, bet ir mes manytumėm, kad AFET ir DRUA komitetai negali vykti kartu į vizitus, kadangi negalime mes susitelti vien tik tais ties teisės dalykais su žmogaus teisų e, komiteto atstovu ir jisai buvo anuliuotas. prezidente, kurio metu kalbėjome apie moters bei šeimos reikalus. Taip pat kalbėjome su UNICEF ir pamatyti, kaip Iranas elgesi su Afganistano pabėgėliais, kurių labai daug. Jų yra net 900 tūkstančių turinčių legalų statusą ir dar daugiau nelegalų statusą, neturinčio legalaus statuso. Tikrai buvo labai nedaug. Žinoma, kad mes kėlėme žmogaus teisų klausimą įvairiuose posėdžiuose parlamente. Susitikome su užsienio reikalų, e, taip pat susitikome su draugystės grupė, su, su EP atstovais, su religinių bendruomenių atstovais, su moterimis dirbančiomis Irano parlamente. Taip pat labai ilgai e, kalbėjome apie. Parlamentarų požiūris buvo dviejopas, mano požiūriu. Nes viena vertus to dialogo jie norėjo, jie jį pripažino, Jie sakė, kad e, dialogas e, su, e, dėl žmogaus teisų ply, norėjome išgirsti daugiau informacijos. Tai yra toks iranietis, kuris buvo neseniai nuteistas mirties bausme, nes buvo apkaltintas šnipinėjimu. Taip pat bandėme užmėgsti dialogą apie žurnalistai, e, Amerikos balso žurnalistai, kiti nepriklausomi žurnalistai buvo minimi. Mes kalbėjome apie moteris, kurios nukentėjo dėl to, kad kovoja už moterų teises. Taip pat kėlėme klausimą, atveju minėjome, daug ištarėme pavardžių, bet kiekvieną kartą Gavome labai neįtikinamus atsakymus. Parlamentarai mus netgi metė į režimą. Taigi dialogas vyko, mes galėjome pasišnekėti apie mažumas Irane, armėnus, azerbaidžianiečius. Ir buvo labai daug šnekama e, apie, su viceprezidente apie moterų padėties pagerinimą. Ir visas pastangas įdėtas tą linkmę. Po to, kai buvo patvirtinta iki galo, kad mūsų vizito metu vyko mirties bausmės E, įgyvendinimas, vyko egzekucijos. Įvairių šaltinių teigimų mūsų vizito metu vyko egzekucijos. Nekovus, kad mūsų bendradarbiavimo uh, galimo bendradarbiavimo pagrindinė ašis būtų žmogaus teisės. Pas neleido susitikti su pono Dželely žmona bei advokatais. Pono Dželely pasmerktas myriop ir e, prieiga prie įvairių Europos žiniasklaidos priemonių. Saugumo atstovai netgi sutrukdė susitikti su šalių narių ambasadoriais. Tai neįtin iš mūsų, bet ir iš iraniečių pusės. Ir jie turi norėti bendradarbiauti. Taigi tas dvigubas, sakykime, požiūris kai, klaus, klaus, kai kuriais klausimais jie nori mūsų panašos paramos, o tada jau Jozef, dar kartą ačiū. Kaip Irano delegacijos narys. Bet e, tiesą sakant, per, šią, per šį vizitą mes mažiausiai ir pamatėm. Šiuo metu sukurti įspūdį, kad viskas eina į priekį, todėl tiek daug girdėjom prieštaringos informacijos. Aš esu linkęs patikėti, kad, kad dar žiūrėjau, kokia griežta saugumo uh, padėtis. Negalime naudotis jokiais socialiniais tinklais, Facebooku, Twitteriu, e, apribuoto judėjimo. E, mano ambasadorius atsiuntė kvietimą į prieimimą ir Irano kolegos e, prašė susitiko. Tai yra poslinkis į blogąją pusę. Aš Irano ambasadoriui tą ir pasakiau. Bet e, apibendrinant galiu pasakyti, kad Nepaisant e, abipusės kritikos, e, tarsi visuomenė atsidūrė ant ribos, gali būti, kad žmonės išeis į gatves, nežinau, kurią kryptimį. <laughs> Okay, my... Ačiū. Pono Banzeri, mielo draugo, labui aš pateiksiu klausimą. Kodėl padėtis tokia įtempta yra, ne? Dėl Saudo Arabijos spaudimo, dėl konflikto tarp Saudo Arabijos ir Irano, o gal čia išorinės jėgos, norėčiau sužinoti, kodėl. Nes labai svarbu, kad iraniečiai galėtų su mumis užmėgsti gerus ryšius, nes šis regionas, ši valstybė labai svarbi regione ir visuomet buvo viena iš stipriausių artimuose rytuose, bei Irano stabilumo niekada nebus. Aš atvirai tą klausimą teikiu. Kodėl taip atsitiko? E, tie proksi karai vadinamieji vyksta visose artimuose rytuose. Ir e, dėl padėties Irane. E, Padėtis destabilizuojama visame regione si - Sirijoje, Irake, mm, Sudarabijoje, Bahreine. Tas pats kaip praeitam amžiui tarp Vokietijos ir Prancūzijos įvyko. Dėl to konflikto du pasauliniai karai kilo. Todėl žiūrėkim, kas vyksta. Aš sutinku, ES turi galvoti, kaip palengvinti padėtį. Uh, merci, uh... Čia galiu pridėti vieną mano požiūriu svarbų dalyką. Mes kartojame ir kartojame tai ir pabrėžėme, kad remiame brandolinį susitarimą ir kad amerikiečius Irane kelia didžiulį susirūpinimą. Ir čia galėjome pasitikti pasikeisti kai kuriais klausimais susijusiais su užsienio reikalų komitetu, su parlamento pirmininku bei buvusiu užsienio reikalų ministru, kuris dabar yra. Tarp, e, kuris dabar yra atsakingas už tarptautinius reikalus. Kai kas labai nepatenkintas tais branduoliniais susitarimais, nes e, dėl jų poveikio nepateks, kurie jų nuomonė turėtų būti labai didžiuliai. Du 2017 metais e, dėl tų susitarimų situacijos e, augimas nebuvo labai geras. Aišku, tam yra ir kitų ekonominių priežasčių, ir politinių priežasčių. Bet visų pirma paminėtinos, aišku, ekositenkinimas. Kartais tai buvo įmanoma, bet kartais, kai pavyzdžiui, kalbantis su Europos parlamento pirmininku, pono Radižanį, pirmininku, tai buvo neįmanoma nebuvo galima išgirsti nieko apie socialinės tarnybas ir ne, jisai sakė, kad tokios net ne konservatoriai arba reformistai, girdėdami tokią agresyvę retoriką Europos atžvilgių ir jo. Mes norime dirbti su Iranu, norime įsipareigoti, dėl to viso vizito metu kalbėjome, kad Teherane būtų priimta ES delegacija kad ji ten įsikurtų. Mes apie tai labai ilgai gildėjome, kalbėjome, bandėme šituo klausimu. Mums dar kartą buvo pasakyta, kad yra galimybė, jog ES delegacija įkurti visą įmanomą. Jie turėtų dar kažką tai daugiau padaryti, kad bankų sistema įsijungtų į pasaulinę ir kad būtų išspręstos visos Irano bankų problemos. Mes bendrais bruožais bandėme pasakyti, kad atstatant santykius su Iranu, jie e, vystydami savo politiką yra kai kurie e, labai radikalūs, kai kurie labai konservatoriški, kai kurie nuosaikus sunku jų. Kas ką galvoja, todėl jie labai santūriai žiūri į santykius su mumis. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad Bulgarijos ambasadorė, kuri dabar vadovauja valstybių narių ambasadoriais ir išsiaiškinti valstybių narių poziciją šiais klausimais. Ačiū. Grazie, grazie anche per le risposte. Ačiū. E, ir galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Jis yra susijęs su išorės strategija e, kovai su privalomomis ankstyvomis santokomis e, Problemos svarstymas pasikė antrąjį etapą. Mūsų pranešėjas yra Charles G. projektą visomis kalbomis. Norėčiau priminti, kad terminas pateikti pakeitimus yra kovo 5 diena, 16 valanda. Ir tikslas šio pranešimo - apibriežti, kokį darbą daro ES kovodama su ankstyvomis prievartinėmis santokomis. Mare Jangang projektas buvo vykdomas ir buvo suteikta pagalba E, aukoms, kurios pateko į priekybą žmonėmis pinklės, kad būtų ištekintos anksti. Norėčiau iškart suteikti žodį. E, ne... Dėkoju. Man labai malonu buvo išgirsti šio pranešimo pristatymą. Mes keitėmis nuomonėmis e, e, gruodį ir komiteto norėčiau paprašyti susitelkti ties e, esminiais dalykais ir ne kelti tų dalykų, kurie jau buvo aptarti, nekalbėti apie tas iniciatyvas, apie tas rezoliucijas parlamento, e, kurios e, faktiškai tą problemą visą išdėsto nuodomų ir jėvos. Mm, labai svarbu kalbėti apie ES strategiją siekiant uh, E, išnaikinti tokį reiškinį, kuris tikrai yra skandalykas. Keletas skaičių. Dabar manome, kad ankstyvų prievartinių santokų yra apie sep... E, palietę daugiau negu 700 milijonų mergaičių ir moterų ir atrodo, kad jisai turi tendencijų dar didėti. Jeigu politika nesik... šiuo klausimu nesikeis, E, gali netgi tas skaičius išaukti iki milijardo ar dviejų. Aišku, toks scenarius būtų, jeigu politinė situacija nesikeistų. Moterų jaunų mamų mirčių skaičius labai didžiulis. E, jeigu prievarta anksti mergaitės ištekinamos, E, šeimininės, še, še, še, pagalba šeimai praktiškai neteikiama, labai didžiulė e, grėsmė yra užsikrėsti lytinių kelių plintančiomis lygomis, ypatingai živ. E, smurtas šeimoje, tokiuose šeimose praktiškai yra taisyklė. Ankstyvos prievartinės santokos taip pat labai e, jų padaugėja tokių santokų e, karinių konfliktų atveju, kada moteris lieka be jokios apsaugos. Ir ja, jas e, kas tik nori prievartauja arba verčia tekėti. Tai ką galime padaryti? Pirmiausia, turbūt reikėtų susitarti dėl minimalaus amžiaus, kada galima tekėti dabar yra siūlomas, siūloma 18 metų riba tokiam amžiui, taip pat reikėtų pasižiūrėti į priežastis, dėl ko atsiranda tos prievartinės santokos, nes tai yra labai giliai įsišaknyjusi, labai sena tradicija ir e, ta tradicija vyksta iš kartos į kartą. netgi galima pasakyti, kad į kai kurių šalių politinės tradicijas tai įrašyta, tačiau vis tik tais reikėtų tokias tradicijas išrauti. Trečia, žinoma, reikia drausti prievartinės santokas. Tačiau draudimas visų problemų neišsprendžia. Tai yra tik tais atsakymo pradžia, tačiau padarius pradžią reikėtų dar ir kitus etapus nusekliai nueiti. Kovojant su prievartinėmis santokomis, taip pat nereikėtų išleisti iš akių vieno aspekto, kalbant apie moteris ir mergaitės. Reikalingos tam tikros apsaugos priemonės, teisinės priemonės, ypatingai ten, kur e, teisinių priemonių nėra arba jų nesilaikoma. Penkta, ES e, turėtų suvaidinti labai didelį vaidmenį, kalbant apie prievartinės ankstyvas santokas visame pasaulyje. Ir dviš, e, daugia šalių pagrindų. Europa yra gale. Todėl ta gale turi linkti prie to, kad daugia šalių pagrindų galima būtų tą reiškinį užkardyti ir jį e, apskritai išnaikinti. Mes turime kalbėti apie daugia šalę e, daugiašalės priemonės, apie teisinius dalykus, apie pagarbą moterims ir turime padaryti viską, kad mūsų partnerių veiksmai būtų papildyti. O kol kas mūsų partneriai į veiksmus, daugiašaliams veiksmams atsuka nugarą. Taip pat reikėtų nuseklumo, kalbant apie valstybių narių veiksmus. Dažnai valstybės narės neturi jokių teisinių, jokių, jokių e, teisinių slengščių, kalbant apie e, minimalų santokos amžių. Tai čia reikėtų, kad valstybės narės susitartų dėl minimalaus amžiaus, kurį minėjau savo pranešimo pradžioje. 2015 metais tik vienoje valstybėje narėje, būtent Vokietijoje, migrantų skaičius viršijo tai pagal tai reikėtų visuose partnerėse, šalyse partnerėse uždrausti priemonės, kurios, lėšos, kurios turi būti paskirtos kovai su privartinėmis santokomis. Yra kai kurių šalių, kurios nori kovoti su šiuo reiškiniu, tačiau lengės mobilizuotis šiuo klausimu, kas yra pasirengęs priimti, jiems visiems būti sudarytos sąlygos. Na ir turi būti e, remiamas e, re, e, už moterų laisvę, visą tai išdėstyta F punktą. Šitos punktus, kuriuos dabar čia išvardinau, jie yra labai svarbus Jis siejasi su Europos e, sąjunga, kad reikia remti įvairius e, socialinius tinklus, kurie kovoja su prievartinėmis santokos. Valstybės narės turi e, labai aiškiai. Reikia daryti viską, kad jisai būtų išnaikintas ir, e, kaip siūliau, balan, e, gruodžio mėnesį e, reikia viską labai populiarinti ir ne tik populiarinti, bet ko gero netgi paskelbti kovos su prievartinėmis santokomis, kuriuos dar galima pasakyti apie prievartinės santokas, tačiau to nepadariau, kadangi tai buvo padaryta kituose forumuose, apie tai buvo kalbėta parlamente, e, už tai balsuota e, ir to e, Europos vertybėmis, kurios. Ponas Zeller, ačiū ponė pirmininkė. FAM rezoliucijos pagrindų dėl vaikų santokų nutraukimo. Uh, 2017 spalio 4 dieną ta rezoliucija buvo priimta labai svarbu išlaikyti nuolatinį spaudimą visiems tarptautiniams veikėjams, kad tokia praktika išnyktų. Pagal e, dabartinę e, pranešimo projektą, todėl reikėtų daugiau akcentuoti šią sritį. Yra elementų, kurių trūksta ir jiems skirsime dėmesio. E, kalbame apie vaikų santokų, informacijos technologijas. Uh, Ankstesnis rezoliucijus, įskaitant paskutinę iš 17 metų spalio 4 dienos, nenum, nemini konkretaus amžiaus santokai, ne mūsų 18 metų paminėjimą, sako Francis. Septinta dalis projekte yra kalbama tik apie imigrantus. Kodėl? Todėl ankstyvomis santokomis aštuntos dalies F punktas, jo pabaigoje E, yra kalbama apie saugus abortus, tai būti teikiama socialinė praktika. Ir taip e, mes turėtume griežčiau kovoti su privartinėmis santukomis. Vietoj ponios post paskaitys e, nuomonę ponas Kan, Soraja Post yra mūsų šelinė pranešėja, bet aš jos vardu pagaliausiai labai džiaugiasi, kad Turime tokį pranešimą. Ir tai yra labai išplitęs reiškinys ir jis įtvirtina lyčių neligybę. Tai yra labai rimtas vaikų, ypač mergaičių pagrindinių teisų pažeidimas, jų teisėjų sveikatą, šeimos formavimą ir pasirinkimą paminama tokiu būdu. Ji norėtų pateikti keletą pakeitimų. Visų pirma, norėtų uh, E, pakalbėti apie terminus. Labai svarbu e, teisingai naudoti terminą vaikų santoko, o ne ankstyva santoka. Nes ankstyva santoka yra terminas yra primtinas jungtinėms tautoms ir negali būti kitaip interpretuojama. Soraya Post taip pat mano, kad reikia kalbėti apie žmogaus teisės labiau, reikia numatyti konkrečių priemonių, kovai su e, vaikų santokomis per daug anksti. Turime uh, E, įtraukti šią problemą į visus ES politinius dialogus su valstybėmis partnerėmis ir taip pat turime šviesti trečiasis valstybės vykdyti informavimo kampanijas. Taip pat jį pabrėžė, kad labai svarbu užtikrinti e, seksualinį e, švietimą ir švietimą apie santykius nepilnamečių tarpe. Turime kalbėti apie paramą taip pat tiems, kurie jau yra susituokę tokiu būdu. Labai ačiū ir ponios Raipos laukia glaudos bendradarbiavimas su šešėlinis pranešėjais ir pranešėjų šioje srityje. Ačiū kolega Bašyr. Labai ačiū. Kaip pirmininkas žino, aš kartu su jumis neseniai lankiausi Mienmare ir man labai pasisekė, kad galėjau. Uh, E, ten buvo parduotos kontrabandos būtų arba apgaunant, sakant, kad joms bus suteiktas e, darbas, bet e, iš tiesų ten nuvažiavusios jos buvo seksualiai išnaudojamos, bet net sugrįžusios į Mienmarą jos darbo šeimų, tėvų, dėdžių, motinų. Todėl aš manau, kad viena iš rimčiausių priežasčių šiuo atveju yra skurdas. Turime pripažinti, kad labai daug E, problemų kyla dėl skurdo ir mes vienaip ar kitaip turime stengtis kovoti su to galimybės ypač moterims ir motinoms, kad jos neturėtų, nebūtų priversos parduoti savo vaikus. Kitas dalykas, aš visiškai su jumis sutinku, e, kai jūs kalbate apie mergaičių švietimą. Kaiminėme Bangladeše, pavyzdžiui, dėl mergaičių šviečiaus jos nori turėti vaikų kaip dažnai tų vaikų nori. E, jos gali pasirinkti, nes jos turi reikalingą išsilavinimą. Norėčiau priminti, kad švietimas prasideda ant motinos kelių. Jeigu motina yra išsilavinusi, tai ir vaikas bus. E, reikia e, skirti labai daug dėmesio, skurdas yra kitas rytis, Trečias dalykas - saugumas. Labai daug mergaičių galėtų būti parduotos ar įstumtos į pavojingą padėtį dėl to, kad šeima nori jas apsaugoti, galvodama, kad e, visuomenės vyro namuose. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti. Labai daug mergaičių ir jų, šei, jų tėvų, jų šeimų e, e, užmesga ryšius internetu. Daug, pavyzdžiui, e, Kinijos verslininkų e, Kaimininėme aš pats turiu keturis vaikus, septynis anūkus ir man labai tokie reiškiniai e, skaudina širdį. Aš manau, kad vaikai turi turėti vaikystę, o ne būti priverčiami ištekėti ar vesti. Ačiū. Taigi dabar Emil Goner. Ačiū. Ačiū šį pranešimą. Aš turėjau garbės susitikti su panu Gorens e, gruodžio mėnesį ir taip pat e, tame susitikime dalyvavo komisijos kolega šiandien. Ir e, patys tuos klausimus labai atidžiai artimiausių metų nagrinėsime. Galvojame ir apie pono Gorens parengtą strategiją. Kai aš praėjusiu metu pabaigoje lankiausi parlamente, sakėme, kad ES turi kovoti su vaikų santokomis. Tai turi būti daroma per žmogaus teisų dialogą. Santokos yra labai išplitusi praktika, su kuria reikia kovoti. Šiandien jau buvo paminėtas Mienmaras. Labai įdomu, nes vakar taryba priėmė išvadas dėl Mienmaris ir vaikus. Taip pat remiame kolegų išsakytą pastabą, kad turime apsaugoti ir berniukus. Taip dažnai mes juos pamirštame. Berniukai irgi yra įstumiami prie vartinės santokas neretai. Todėl mes skatintume jūs atidžiau panagrinėti berniukų padėtį ir pranešime apie tai pakalbėti. Imamės įvairių. Turime stengtis akcentuoti šios problemos uh, aštrumą konkrečiose valstybėse, kurios šiandien buvo įvertintos. Aš manau, kad mano kolegos šią iniciatyvą e, laikys prioritetinė, nes tai suteikia mums puikią galimybę kalbėti apie vaikų prievartinę suomenę ir galų galia galbūt išnaikinti tą reiškinį. Ačiū. Prego. Kągi, prašau. Tai, ką galime padaryti dėl privartinės santokos e, uždraudimo ir panaikinimo, mes labai teigiamai žiūrime į pranešimą ir labai teigiamai žiūrime į UNICEF'o požiūrį, kuris nori e, uždrausti privartinės santokas ir e, buvo pasiekta pirmųjų rezultatų, kalbant apie šią iniciatyvą per metus darbo. 745 tūkstančiai mergaičių buvo paliesto šios iniciatyvos. E, e, jo, irgi tai kalbama ne tik tais apie mergaitės, bet ir apie berniukus. E, religiniai lyderiai. E, Įvair, įvairūs, e, reiškia, bendrijos nariai buvo, girdėjo apie šias problemas ir jie gali dabar kalbėti e, apie įvairius dalykus, kaip galima panaikinti tokias santokas. Daug veiksmų visokių vyko, jiems buvo skirtas specialus biudžetas, buvo skirtas e, rezultatų matavimo ir e, labai daug mokyklų, virš 700 bei įvairių centrų šviečiama, kaip e, mergaitėms išdėstyti problemas ir kaip kovoti su e, prievartinėmis santokomis. Žinoma, reikia e, kelių kartų, kad požiūris pasikeistų. Mes ėmėmės iniciatyvos paklaits kaip ir minėjo kolegė, e, ir Afrikoje taip pat e, kalbėjome apie tas privartinės santokas ir ne tik apie es, bet ir apie lytinių organų žalojimus. Dar norėčiau pasakyti, kad du labai svarbus punktai e, - pagalbos sąlygiškumas ir sunkumas tą pagalbą tiekti techniškai, kadangi reikia atsižvelgti į vairius, į vairius e, sąlygiškumo kriterijus, labai sunku e, iš žmogaus teisų išskirti konkrečiai šią sritį. Toliau švietimas. Mes švietimo kampanijas vedėme jau ne vieną kartą, labai sunku po tokių kampanijų pamatuoti, kiek toli siekia rezultatai ir ar rezultatai atitinka įdėtas lėšas. Taigi, jeigu ir toliau norime tokių iniciatyvų, reikėtų pagažiūrėti, kad tos iniciatyvos būtų iš tiesų realiai reikalingos ir naudingos ir kad būtų galima pamatuoti jų pasiektus rezultatus. Oui, euh, du... Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau EPP ir SND kolegoms padėkoti ir pažvelgiu į tai, ką sakė EPP ir ką sako komitetas. E, mes susilaukė teigiamo dėmesio, žinoma, yra ir tam tikros kritikos ir tą kritiką norėčiau dabar e, panagrinėti. Taigi reikia, kad ta teisė būtų tiksli, reikia, kad amžiaus riba būtų nustatyta. Aš asmeniškai nustačiau 18 metų. Dialogas turi vykti su ES, su valstybėmis narėmis, turi būti analizuojama situacija, turi būti teikiami pasiūlymai ir turi būti užsienio, e, išorės reikalų tarnybai siūliau kai kuriuos dalykus ir ši tarnyba kalbėjo apie saligiškumą. Aš įkai. Jeigu mes nesame pas mus, tai kadangi e, pas mus vietoje tokios iniciatyvos e, e, tai liestų tas šalis, kurios tikrai piktai, jeigu galime padaryti tokią nuostatą už savo šalies negalime padaryti už savo šalies ribų, padarykime bent jau savo mergaitės ištrauktumėm iš vergyjos. Dar dėl lytinių organų žalojimo. Čia sie žmogaus teisų srityje, kuri, lyginant su praeitimi, yra visai kitokia. Žm... Mes e, darydami iš to sąlygą laisvė čia komitetui bei užsienio, reikal, užsienio veikimo tarnybai taip pat turėtų palengvinti darbą. Toliau dėl švietimo. Problema juk yra labai rimta ir jeigu mes, mums pavyks tą problemą išspręsti, tai reikš, kad rašyti, organizuoti atitinkamus tematinius metus. Tuo tarpu, kai Arba ir toliau mūsų skiriamos pastangos bei lėšos, kurias visokiojopai ginsiu. Dar kartą noriu pasakyti, kad čia negalima priimti jokių lengvų pateisintumėm e, prievartinę. Dar kartą, kad pakeitimus galima teikti iki kovo. E, e,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 Bene. Na, kągi. Tai buvo tik tai tokia, taip trumpai pristatyta situacija, su kuria galėjome susipažinę Mianmaro ir Bangladešo pasienyje. Norėčiau priminti jums, kad e, Soraya Posta, Amjad Bashir, Barbara Rochbiller Tai buvo da, mūsų pakomitečio nariai ir po to prie mūsų taip pat prisijungė AFET komiteto nariai Joe Lainen, Urmas Paet, iš Intos komiteto buvo David Martin ir iš ASEAN delegacijos Mark Tarabella. Ir po to tris dienas lankėmės Myanmarė, e, lankėmės Yangon ir Naipito miestuose. Po penkių dienų mums susidarė įspūdis kad Mienmaras yra šalis, kuri šiuo metu išgyvena labai sudėtingą perėjimo prie demokratijos procesą ir kad iš tikrųjų šiuo metu, kalba eina apie e, bendravdami su kitų, bend, su kitų visuomenės grupių atstovais, kad ir jų, jie patiria diskriminaciją ir kad jų žmogaus teisės taip pat yra a, pažeidinėjamos. Koks bazar mieste Bangladeše? Per, per Pirmą savo dieną mes kartu su ryšių su e, Pietų Azijos šalimis dalyvėmės susitikę su įvairiomis organizacijomis, kurios teikia paslaugas e, pabėgėliams. Mūsų e, apsilankėjimas buvo organizuotas bendradarbiaujant su Junktinių tautų vyriausiojų komisarų pabėgėlių klausimus ir Tarptautinė migracijos organizacija. Uh, mes e, matėme e, didžiulius, e, didžiulės stovyklas, kurios, ko gero, jos yra didžiausios mečių, nelydimų nepilnamečių. Ir migrantų srautas šiek tiek sumažėjo, bet vis dėlto migrantai tebe atvyksta. Mes taip pat apsilankėme ir tranzito stovyklose, kuriuose yra priimami naujai atvykę asmenys, matėme centrus, kur yra dalyjamos hygienos priemonės, apsaugoti nepilnamečius. Buvome taip pat susitikę su e, keliais naujais atvykusiais asmenimis, kurie mums pasakojo apie smurtą, su kurie e, jie buvo susidūrę. Ir po dviejų mėnesių tenai turėtų prasidėti musonų liūtis. Ir tai reiškia, kad daugiau nei šimtas tūkstančių pabėgėlių e, atsidurs sudėti. Pripažinome, kad Bangladešas vaidino svarbu vaidmenį priimdamas migrantus iš iš uh, e, e, Mienmaro, bet pabrėžime, kad jis taip pat turi laikytis tarptautinės teisės. Ir uh, pasakėme, kad uh, pasiūlymas perkelti pabėgėlius į salą uh, tai sužinojome prieš 11 mėnesių ir kad pasakėme, kad tai nėra geras būdas kažkaip bandyti atsikratyti migrantais. Jangonė delegacija buvo susitikusi su pilietinės visuomenės atstovais. Tarp jų buvo sadoriumi, padėkojame jam už jo darbą ir už tai, kad jis palengvino mūsų darbą. Taip pat buvome susitikę su kitų valstybių narių ambasadoriais. Buvome taip pat susitikę ir su keturių stambiausių politinių bendruomenių atstovais E, su budistais, musulmonais, krikščioniais ir indų, užtikrinti geresnę prekybos žmonėmis aukų apsaugą ir jų reabilitaciją. O šeši kiti deputatai buvo nuvykę į rūbų fabriką tam, kad pamatytų, kokiamis sąlygomis tenai dirba žmonės. Ir paskutinį, die, paskutinį dieną praleidome Mienmaro sostinėje Naipito būtent tenai. Jau mes buvome susitikę su sąjungos ministru valstybės sekretoriumi, vadinamuoju Sansučiai e, dešinėje ranka ir su e, gynybos kad e, vyriausybėje, vyriausybėje pasidalyjus į kariškių ir į civilinės valdžios atstovus ir Matome, kad nors iš pradžių gal ir buvo norėta kažkaip pakeisti politiką, tačiau vis dėlto ji dar šiandien yra tokia pat konservatyvi, kaip ir buvo praeitėje. Kokias išvadas galėtume padaryti po e, šios diskusijos? Na, aš manau, kad mes pirmiausia turime, galima būtų vykdyti e, reformų politiką, tam, kad galima būtų. Uh, E, už, už, užtikrinti ir de, e, demokratinę plėtrą, ir pagarbą pagrindiniams laisvėms ir teisėms. Ir e, apie tai labai svarbu yra, ypač kai kalbėti, ypač šis, kuris turėtų įvykti kovo penktą dieną ir kuriame, kuriam vadovaus ponas Lambrinydis. Turėtume daugiausia dėmesio skirti štai kokiems klausimams. Reikia užtikrinti, kad ir toliau būtų vykdomas Anano ta parengtas dokumentas ir kad būtų stebima žmogaus teisų padėtis šalyje ir taip pat reikėtų da, užtikrinti, kad būtų pilnai įgyvendintas Mienmaro Bangladešo lapkričio 26 dienos susitarimas, dalyvaujant vyriausiam komisarui dėl pabėgėlių, kad būtų taip pat pakeista 1982 tai visi padaryti nusikaltimai. Ir mes matėme, e, kad kad tam tikrose susitikimuose, kur, kur vyko aukštų lygių Rahinų valstijoje įvykdytus nusikaltimus. Štai tokia labai trumpa ataskaita apie tai, ką mes padarėme. Darėme tikrai, dirbame labai daug ir visi dabar, kas dalyvavo šiame sustigme, galėtume taip pat pasisakyti. Prašau. Labai dėkoju. Sako ponas Zeller, ponas Pancerė, ką tik labai įsamiai man papasakojo apie tai, kas vyko Bangladeše ir e, ką mes pamatėme tenais. Ir aš norėčiau tik tai pridurti, kad viena vertus bendraudami su rohinių atstovais ir e, mes buvome susitikę su e, tais rohinių atstovais, kurie koks bazar mieste Bangladeše jau gyvena visą pusmetį ir tenai vykdomos yra įvairios komentarinės pagalbos. Ir e, akivaizdu, kad e, mums reikėjo tenai nuvykti ir pamatyti savo akimis, kokia yra situacija. Matome, pavyzdžiui, kad tenai trūksta ir geriamo vandens, Ir stovykla yra įsikūrusi toje tokioje vietoje, kur kažkada buvo miškas, bet šiandien jūs net negalėtumėte to įtarti, todėl kad viskas buvo, visi medžiai buvo nukirsti, nes reikėjo pabėgėliams. Tačiau mes nerimaujame dėl to, kokia, bus situacija po kelių savaičių, kai, atkelio, kai prasidės masonų liūtis. Toliau pasaulio maisto. Rohinieji yra pripratę prie kitokio maisto, nes jie yra tradiciškai yra žvėjai, jie taip pat augina daržovės, šviežias daržovės. Daržo, kad bandoma kažkaip įdarbinti pabėgėlius, ieškoma jiems darbo. Ir kaip jau buvo pasakyta, tarptautinė pagalba yra nepaprastai svarbi. Tačiau kartu tokių balsų, kad ilgainiui, ko gero, ši valstybė nebegalės uh, priimti, aptarė kultūrų, tradicijų, papročių skirtumus. Bet turiu pasakyti, kad jie neįtin teigiamai buvo nusiteikę. Pavyzdžiui, mes bandėme kalbėti ir apie masinės žudynės, bet e, į mūsų klausimus nebuvo atsakys. Tai, ką mes sakėme apie tas žudynės, buvo tiesiog, buvo tiesiog kažkokia propaganda, kad tai yra visiška netiesa. Šiaip tai dar daug ką reikės padaryti tam šioje šalyje, tam, kad ją galėtų sugrįžti. Nėra labai graži. Bangladeše šiuo metu egzistuoja didžiausios pasaulyje pabėgėlių stovyklos ir mes turėtume aiškiai kalbėti apie tai, kad kariškių vadovavime vyriausybė yra už tai, kad kad tai, kas šiuo metu vyksta šioje šalyje, yra visiškai nepriimtina. Taip pat galima būtų kalbėti ir apie teroristinę veiklą Rahinų valstijoje. Mes e, kėlėme tą klausimą, ta, aš buvau kalbėta. Ir kad kartais, e, ši, žinoma apie tai, kad praeitėje policijos pareigūnai kartais padėdavo tokiems teroristams. Uh, Bet dabartinėme kontekste reikėtų nepamiršti, kad tokios kalbos gali tik tai pakurstyti konfliktą, jį pagilinti ir jis gali net išplisti iš vieno regiono į kitas, kitus šalies regionus. Ponas Bashir. Labai ačiū pirmininkė. Jūs puikiai vadovavote šiai delegacijai Mienmare ir Deglaše, Bangladeše besilaikant ir kolegos labai plačiai papasakojo, ką mes veikėme. Dėja, aš pats su jumis negalėjau dalyvauti šiame vizite, bet aš Bangladeše prieš kelias savaitės buvau pats. Ir mm, Mienmare susidariusi padėtis per vizitą. Gaila, kad mes negalėjome nuvažiuoti į Rahinų provincijos sostinę Situai. Ir uh, Aš su tos provincijos žmonėm buvau sustikęs ypač su rohinijais ir jie pasakojo, kas iš tiesų ten vyksta. Be to niekada taip ir nepavyko sustikti su Ansuši. E, mes tik tai išklausėme paskaitos, kurią vietoj jos mums paskaitė vienas iš pareigūnų. Ne tam mes važiavome į tą valstybę, kad pasiklausytumėm skaitant lekcijos. Sustikimai su pilietinės visuomenės atstovais man sukėlė didelį susirūpinimą, nes buvo akivaizdu, kad yra nuo 1982 metų valstybėje susiformavo labai daug stereotipų apie tą e, rohinių mažumą. Ir jeigu reikia šviesti žmonės apie e, tą provinciją, apie tuos žmonės, tai pirmiausia turime galvoti apie Menmaro e, pagrindinius daugumos gyventojus. E, Nuo 82 metų, kaip jau sakau, tas procesas prasidėjo. Praeitais metais ypač suaktyvėjo. Aš pats esu atsidavęs demokratas, tačiau būkime labai atsargus, kai remiame pereinamuosius e, laikotarpius į demokratiją. Didžiausia demokratinė valstybė pasaulyje - Indija - ne visuomet žmogaus teisų standartus puoselėje ir teisės viršenybė ten nėra visiškai užtikrinta. Todėl mes turėtume suprasti, kad e, yra demokratinių valstybių, kurios net aparteido praktiką užsima, pažiūrėjau, vakarų pakrantėje. Taigi, Mienmare, kalbėdami apie demokratinės reformas, neturėtumėm pamiršti, kad ten vyksta etninis valymas ir genocidas. Todėl demokratijos esmė, kas yra žmogaus teisės, turi būti užtikrinta. Valstybės negalės būti įvardyjamos kaip demokratinės, jeigu jos e, tokių demokratijos pamatų neturės. Žvelgiant į ateitį, manau, kad reikėtų, e, kaip žinia, atsiprašau, prisiminkime, kas vyko gruodžio mėnesį. Čia buvo balsuota dėl rezoliucijos parlamente. Ir vienas iš e, mūsų prašymų buvo suorganizuoti tarptautinį aukšto lygio vadovų susitikimą. Tai būtų labai svarbu. Uh, su Junktinės karalystės generaliniu užsienio reikalų e, ministru Borisu Johnsonu susitikę apie tai kalbėjome. Žinau, kad Vesminstrėje vyks susitikimų e, šiuo klausimu labai greitai ir aš esu tikras, ponė Panseri, kad jeigu jūs organizuotumėt posėdį, aš susitikimą su vyriausiai galiotinė ir komisijos vicepirmininkė Frederika Mogarini, mes galėtume ir jos paprašyti, kad ji uh, E, pasinaudotų savo pareigomis ir suorganizuotų tarptautinį aukšto lygio vadovų sustikimą. Ne tik Britanija ir ES turėtų jame dalyvauti, bet ir jungtinių tautų valstybės. Nes aš esu įsitikinęs, kad dvi šaliai susitarimai tarp Bangladešo ir Myanmaro e, yra, priminsiu čia visiems jau trečią kartą pasirašomi, du ankstesni žlugo. O šis, van, šis norėčiau e, su nusivylimu pripažinti, e, išgyvens tokį pat likimą. Pone Vanseri, e, kai e, išvykote iš Mienmaro, jūs apibendrindama sakėte, kad džiaugiatės tokiu dvišaliu susitarimu, tačiau reikia prižiūrėti, kad rohingai galėtų grįžti į savo valstybę, į savo žemės. Ir tą turi prižiūrėti UNHCR, pabėgėlių tarnyba. Mienmar, Mienmaras. E, norėtų, kad tie žmonės grįžtų savarankiškai, jokios apsaugos jiems nėra suteikiama. Pabėgėlių stovyklos yra tik tai 30 tūkstančių žmonių pastatytos, o yra rohinių jau daugiau negu 700 tūkstančių Bangladeše. Bet, kaip sakau, čia tik tai formalios kalbos, tie žmonės galės grįžti savo, prie, prie savo žemės, ūkių, jeigu galima tai pasakyti, bet ūkių iš tiesų jau nebėra. Mm, iš nuotraukų matėme, kokie dabar tie jų ūkiai. Ne tik e, galvijų aptvarai, bet ir medžiai dingo. Niekas dabar nebegali suprasti, kur tie jų ūkiai buvo ir kaip jų e, teritorijas, kaip jų ribas atpažinti. Tik tai grūvėsiai beliko, daugiau nieko. Aš suprantu, kodėl tie žmonės taip emocingai reaguoja, nes daugelis iš jų bijo, kad po tais grūvėsiais guli jų artimųjų palaikai. savo rezoliucijoje gruodžio mėnesį ir galutinėme, ponė Panzerį, jūsų pareiškime, yra labai, mes labai teisingai prašėme, kad būtų pakeistas 1982 metų pilietybės įstatymas. Nieko panašaus nepastebime. Kol tai nėra daroma, nei vienas blaiviai mąstantis Rohingijos mažumos atstovas negrįž namo. Uh, Jeigu jie neturi galimybės dirbti, negali patekti į darbo rinką, vaikai negali eiti į mokyklą, negali ūkininkauti, negali savo produktų parduoti, tai jie negrįž namo. Uh, jie ir toliau liks gyventi stovyklose, bet tai e, nėra priimtina perspektyva. Uh, Aš manau, kad reikia sutikti su Frederike Mogherini, pakalbėti, kad jis organizuotų tą aukšto lygio vadovų sustikimą tarptautiniu mastu ir turime galvoti apie tikslinės sankcijas prieš kariuomenę, prieš atskirus asmenis, kurie tos nusikaltimus įvykdė. Mes žinome ir galime mm, patvirtinti, kad yra liudininkų, e, nurodančių, kurie konkretus kariuomenės daliniai buvo atsakingi už tokius veiksmus. Ir galime reikalauti, kad tos, tų kariuomenės dalinių turtas būtų konfiskuotas. Mes turėtume daryti spaudimą Singapūro režimui, kad e, tas turtas būtų areštuotas. Precedentų jau yra. Vokietija tą padarė kaip trečioji šalis jau anksčiau. Ir dabar mes turėtumėm reikalauti, kad tai būtų padaryta. Jų turtas turi būti konfiskuotas. Taip pat turėtume trukdyti jiems keliauti, reikėtų sukurti tų žmonių laisvas menų judėjimo zoną. Tik taip darant, tie žmonės supras, kad 21-ame amžiuje nebegalima vykdyti genocido retinio valymo ir kad tokie veiksmai turės padarinių vykdytojams. Mes tokius dalykus matėme antro pasaulinio karo pabaigoje. Tada manėme, kad holokaustas buvo paskutinis toks istorijos atvejis, bet po to buvo Serebnica, buvo Bosnija, buvo Ruanda, uh, ir dabar patys savo akimis matome, kas vyksta Mienmare. Mūsų anūkai mūsų klaus, ką padarėme. Tuo metu, kai matėme tokį genocidą, mes būsime atsakingi už tai, kas vyksta. Aš tikiuosi, kad mes galėsime savo anūkams pasakyti, kad padėtį sugebėjome pakeisti. Grazie.